Good morning, bonjour à tous. Labadiena visiems. Pradėsime posėdį pagal darbo tvarkę. Kalbėsime apie brandolinių ginklų kontrolę ir apie e, saugumą ES. Mitsumi Kimuncu. E, ir taip pat jungtinių tautų atstovė. E, dalyvauja. New York'e bus irgi atitinkamas renginys. Šiandieną dirbsime dėl uh, nusiginklavimo klausimais. DNP yra kertinis akmuo nusiginkluojant ir tai yra vienintelis instrumentas, kuris yra privalomas juridiškai. Valstybės narės turi dirbti nusiginkluodamos brand, brand, tačiau siekiant visiško brandolinio nusiginklavimo e, turi būti pasiektas dalinis e, ir dabar visos tos taisyklės, kurios buvo surašytos 1977 metais, buvo patvirtintos visų valstybių eksperimentuoti ir kitaip naudoti branduolinį ginklą. E, yra e, draudžiama pagal tempę susitarimą. E, Kol kas 184 šalis pasirašė, 168 ratifikavo, 3 valstybės turi brandolinį ginklą e, - Prancūzija, Rusija ir Junktinė karalystė. Tam, kad įsirašytų, įsigaliotų TNP, dar turi ratifikuoti sutartį 8 sutartys. Junktinė karalystė visą laiką rėmė E, tą sutartį kitos šalis visą laiką, jungtinės karalystės, buvo skatinamos pasirašyti, ten, pasirašyti TNP. Dedamos didelės pastangos, kad e, būtų negaminamas e, uranas ir pra, įsodrintas plutonis, Jungtinė karalystė, jung, e, Kinija, Rusija ir dar keturios šalis, kurios nėra TNP narės - Izraelis, Pakistanas, Šiaurės Koreja. Tarptautinis kontekstas tampa vis labiau neaiškus E, daug valstybių e, naudoja branduolinį ginklą kaip šantažo instrumentą e, ir tokiu būdu greunama pasaulyje pusiausvyrą. Tuo tarpu TNP yra konkretūs įsipareigojimai, pagal kuriuos branduolinis ginklas yra ne naudotinas ir tos taisyklės pažeisti negalima. Visos taisyklės, kuriomis remiantis uždraustas branduolinio ginklo naudojimas yra visoms valstybėms, kurios pasirašo TNP e, susitarimą priimtinos e, Jungtinė karalystė pareiškė, kad nori išstoti iš sutarties nuo 2019 metų. Parlamentas užėmė poziciją sutarties naudai. Buvo e, ta pozicija patvirtinta labai didelė balsų e, dauguma, kad FNI sutartis būtų uh, išgelbėta. Rytoj turi būti balsuojama užsienio reikalų komitete ir tai bus vienas iš pasiūlymų. Parlamentas taip pat labai atidžiai seka, kaip vystosi e, dėrybos tarp e, Rusijos ir JAV. Mes esame įsitikinę, kad e, tempe pratesimas nuo 2020 būtų labai aiškus politinis signalas. Aš norėčiau patikslinti, kad mm, mūsų pozicija, mūsų diskusijos bus sekamos e, dėl TNP, tai, kas vyksta, e, labai neramina visą pasaulį, viso pasaulio valstybės. Nes didelis nestabilumas Šiaurės Korejoje ir kalbant apie sutartį apskritai taip pat yra visokių niuansų. Žodį suteikiu poniai Angelai Ken, kuri atsakinga už e, nusiginklavimo klausimus, ji dirba vienos universitete, taigi prašom papasakoti apie būsimąją konferenciją TMP klausimais ir apie tai, E, kaip vyksta nusiginklavimas ir kaip planuojama ta nusiginklavimo architektūra. Dabar jums suteikiu 10-15 minučių. Dėkoju, ačiū, kad pakvietėte į forumą, tačiau aš kalbėsiu angliškai. Bit, think... Aš norėčiau pristatyti kontekstą, reikia priminti kai kuriuos dalykus. Gerbiama pirmininkė, kaip kad jūs sakėte, į e NF, JCPOA, New Start. Paminėjote čia, taip pat nepamirškime, kad e, vyko uh, konfliktas Ukrainoje, Donbase, Rusija nebėra jau G8 nari, viduriniuose rytuose neramumai vyksta technologijos keičiasi taip pat ir brandolinės ir nepamirškime, kad vis dar egzistuoja virtualių ir kitų technologijų pavojus. Be to, dėl alijansų ir jėgos pusiausvėros, tai visa tai šiandien pasaulyje yra išbalansuota. Karinės išlaidos 75 procentais padidėjo E, per 20 pastarųjų metų 1,3 trilijonų dolerių, tai yra 2,6 procentai padidėjo nuo 2017 metų. 2,6 e, procento nėra daug, tačiau 1,3 trilijono dolerių yra labai didelė suma. Jungtinė karalystė, jungt, JAV tiksliau, Kinija, e, Prancūzija ir dar dvi kitos valstybės yra daugiausiai išleidžiančios E, valstybė šioje srityje. Be to yra žinių, kad JAV naują brandolinį e, laivą, plėt, jo projektą plėtoja. 19 procentų tai padidina e, jų biudžetą. Ir taip pat 28,9 milijonų dolerių Pentagone numatyta e, branduoliniai e, sistemai atnaujinti. Ir nepamirškime, kad čia jau nebėra INF, nebėra kitų susitarimų su Rusijos federacija, išskyrus tik tai New Start. Pasaulio ekonomikos e, forumas praeitą mėnesį vyko Matėme, kad per staruosius trejus metus masinio naikinimo ginklai buvo pagrindinis klausimas jame. kiekvienas JAV prezidentas nuo Kenedžio pasirašinėjo susitarimus su Rusija. Be to dar nepamirškime, kad europiečiai e, tokias pastangas remia. Ir ko gero tas pasitraukimas iš ginklų kontrolės susitarimo e, nevyksta be pasiekmių. Dabar yra kalbama apie naujus brandolinius ginklus į JAV. E, ir, pavyzdžiui, tokia bomba sudaryt, būtų maždaug trešdalio uh, pajėgumų lyginant su Hirošimos bomba. Ir štai dabar JAV, pavyzdžiui, išskirtinės aplinkybės, jų savoka yra keičiama. Ir dabar netmetama galimybė panaudoti brandolinį e, ginklą prieš tokius subjektus, kurie turi arba gali panaudoti brandolinį ginklą. Taip pat JAV ap... gal kalbama apie galimą brandolinį ginklą, panaudojimą jo, jeigu egzistuoja, kad ir e, nebrandolinė grėsmė. Taigi čia vėlgi yra po pasi, pasikeitimų. Prezidentas Putinas 2018 e, m. kovą kalbėjo apie brandolinių ginklų panaudojimą e, kai kuriuose e, raketose. Po JACP o turime vieną egzistuojantį susitarimą brandolinių ginklų srityje tarp JAV ir Rusijos. Kaip žinia, 21 metų vasario mėnesį e, šis susitarimas baigs galioti, o tai įvyks mėnesiui praėjus po naujojo JAV prezidento inauguracijos. 2019 m. pabaigoje Rusija e, pasiūlė New START e, susitarimą pratesti dar penkeriems metams. Tačiau JAV į tai nesureagavo, bent jau kiek man žinoma. Tačiau prieš e, keletas dienas, keletą dienų buvo paskelbta, kad JAV administracija norėtų paskirti e, aukšto lygio dėrybininką brandoliniams dėrybams su Rusija ir galimai su Kinija. Na, o kokia situacija Europoje? INF e susitarimas pašalino visą eilę brandolinių ginklų, tačiau konsultacijų su Europa šioje srityje nebuvo. JCPO e, nebuvimas europiečius dabar e, privertė ieškoti sustarimo su Iranu. Kiek žinau, kolega apie tai kalbės, aš apie tai nekalbėsiu. Taigi kokia situacija? Praeitą mėnesį Chris Ford JAF gana griežtą kalbą pasakė dėl neplatinimo susitarimo. Jis kritiškai e, kalbėjo apie NPT palaikytojus, ypač kritikavo tuos, kurie norėtų išlaikyti neplatinimo susitarimą, tai yra iki šiol vienintelis turimas neplatinama reglamentuojantis sustarimas. Ir ši kalba buvo labai e, kritiška atžvilgių tų, kurie nepritarė ją brandoliniams tikslams. Na, o ką ES gali padaryti? Aš pati mačiau labai teigiamų iniciatyvų, pavyzdžiui, raketų plėtojimo grupė. Tai prasidėjo kaip projektas, treja metam tai numatytas. E, Vokietija berots pradėjo šią iniciatyvą, kuri beje labai naudinga. Taip pat pirmininkė panaudojo FMCT. Tai yra taip pat svarbus susitarimas. Aš manau, kad brandalinių ginklų tikrinimo, skaidrumo srityje galima siekti pažangos ir tai būtų labai naudinga ne tik tai ES, bet ir neplatinimo sustarimo valstybėms narėms apskritai. Taip tikslai galėtų būti ambicingesni Ir galbūt pakanka kalbėti apie e, nusiginklavimo aplinką ir tikslus, nes dabar šiandien visi kalba apie atitinkamus žingsnius, aplinką, tačiau niekada niekas nebuvo konkrečiai pasakyta apie tai, kaip turėtų atrodyti tie etapai ir žingsniai. Taip pat naudinga būtų pradėti dialogą su Rusija. Kaip žinia, jie e, prieš vienašališką INF panaikinimą ir e, be to, ką INF e, nebebuvimas, kaip dabar tas nebuvimas paveiktų Europą. Be to, Šie procesai turi būti su ES e, sąjungininkais atliekami. Na, o kaip dabar yra su NATO? Kaip žinia, NATO e, turi brandolinių ginklų Belgijoje ir kitur. Būtent Į tai reikėtų pasigilinti. NATO kaip sąjunga sutarė tarpusavėje, kad jie naudos brandolinius ginklus, tiksliau turės, kol jie egzistuos. Na, dar taip pat žinome, kad iki 24 metų reikės pakeisti egzistuojančius brandolinius orlaivius NATO. Taigi reikia pasižiūrėti, kaip finansiškai e, tai atrodys. Manau, kad platesnis dialogas ir strateginis stabilumas taip pat būtų geras dalykas šioje srityje. Ar atėjus naujosiams technologijoms matėme, kad kokybinis atotrukis čia susidaro. Uh, E, technologijų srityje ir niekas bent jau kol kas nepasidomėjo tuo, kaip tai jėgos pasiskirstimą paveiks. Be to, praeitų metų pabaigoje Vokietija ir Belgija e, priėmė atitinkamą sprendimą ir jie, pavyzdžiui, to šalis galėtų užmėgsti bendradarbiavimą saugumo taryboje ir numatyti galimybę kitoms valstybėms savo poziciją išsakyti. Manau, kad tai būtų labai naudinga, nes iki šiol diskusijos yra e, e, nėra labai e, naudingos ta prasme, kad visi laikosi vienodos nuomonės. E, Taip pat yra galimybė panagrinėti rizikos sumažinimo priemonės. NPT e, peržiūros konferencija e, Norvegijoje vyko praeitaisiais metais, daug buvo padaryta ir e, manau, kad gerai būtų vėl kalbėti šiuo klausimu, nes dabar priartėjome prie E, tiksliau, ši, dabar daug didesnis pavojus yra brandolinių ginklų sprogimo negu kad prieš dešimt metų, pavyzdžiui. Praeitais metais, birželio mėnesį, Švedijoje vyriausybinė konferencija vyko, taip pat nebrandolinės ir neprisijungusios šalis e, čia joje dalyvavo. Ir štai dabar mums liko du mėnesiai iki neplatinimo susitarimo. Ir kyla natūraliai klausimas, ar yra dokumentas, ar konsensusas yra, jeigu nėra to dokumento. Tai ar tikrai gerai būtų, jeigu dabar 15 metų e, su, suėjus NPT neplatinimo susitarimui jo nebūtų? Na ir dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Visuomenės parama nusiginklavimui. Neseniai vyko apklausa, 80 procentų jaunimo prieš brandolinius ginklus yra. Aš manau, kad 80 procentų yra tikrai labai teigiamas rezultatas ir tai galima būtų sieti su aplinkosauga, kaip žinia, brandolinių ginklų panaudojimo pasiekmes aplinkai labai didelės būtų. Taigi galbūt tuo ir apsiribosiu. Ačiū. Dėkoju už pristatymą. Buvo labai įdomu, labai daug detalių. Merktips, jūs esate Karnegio ekspertas ir JAV pilietis, taigi dabar mes išklausysime, kaip įsivaizduoja ateitį, kalbant apie brandolinį nusiginklavimą žmonės gyvenantis už Atlanto. Kaip ten su tuo neplatinimo susitarimu. Man atrodo, kad dabar jam skiriamas yra labai didžiulis dėmesys. Prašau žodis jums. Good morning. Labas rytas. Aš pakalbėsiu apie tam tikrą NPD sistemos e, aspektą, kuris yra aptarinėjimas e, Vienoje, ne Bruselėje. Tiesiog norėčiau pateikti keletą skaičių Jeigu jūs jų nežinote, ko gero nežinosite. Ir taip pat pakomentuosiu, koks yra Europos vaidmuo e, priimant šitą sudėtingą sprendimą. Kovo 9 naujasis direktorius tiesiog e, sušaukė savo pirmąjį, pirmojo ketvirčio ataskaitinį posėdį. Tai bus jo paskutinis e, posėdis ir jisai e, kalbės apie MPT. Tai bus diskusijos pagrindinis, pagrindinė tema. Iranas tiesiog leido atvykti į šalį ir aplankyti tas uh, E, brandolinio ginklo e, kūrimo gamyklas, teritorijas ir tie e, lankytojai tiesiog užtiko tam tikrų aspektų procesų, kurie nėra susiję su tais procesais, kurie yra numatyti pagal sutartį su Iranu. Todėl Iranas turės paaiškinti, kaip atsirado tokios lankytojų išvados. Agentūra turi IAE pateikti informaciją, pateikti išvadas. Irgi išvadose bus nurodyta, kad Irane yra nedeklaruotų medžiagų, tai Iranas turės bendradarbiauti su agentūra, paaiškinti jų kilmę. Tai yra prievolė Irano prievolę pagal MPT. Iranas nuo 74 metų yra NPT sutarties šalis ir todėl tai yra būtina. Praeitie AIEA valstybių atstovės esančios taryboje arba valdyboje suprato, kokios yra jų pagrindinės funkcijos. Tais tuo metu Europos, Europa e, pasiūlė IRM. Iranas norėjo išstoti iš NPT pagal IRM procedūras. Tas klausimas turėjo būti svarstomas saugumo taryboje. Mums labai svarbu suvokti, kad vienoje valdytojai e, nagrinėja ne tik tai Irano įsipareigojimus pagal kitą sutartį, bet pagal G JCPOA. Labai svarbu suprasti, kad MPT nagrinėja ar atitinka Irano veiksmai reikalavimus. Ir jeigu taryba konstatuotų, valdyba konstatuotų, kad valstyba, valstybė nesilaiko tam tikrų reikalavimų, tai šitas byla, šitas klausimas būtų keliamas saugumo taryboje. Iki šiol dar taip nebuvo padaryta, nežinau, tai atsitiks. ES vaidmuo yra labai svarbus. Sprendimų prieimimas e, vienoje yra 35 valstybių rankose. Septynios iš tų valstybių yra ES valstybės narės. Švedijos ambasadorius agentūroje yra tas pagrindinis koordinatorius. Praėjusi lapkritį asamblėjoje buvo e, sprendžiamas klausimas susijęs su informacijos gavimu iš Irano. Šiame posėdėje buvo e, išsakyta nuomonė, vertinimas ir jam buvo pritarta vieningai. Be to, Rusijos federacija taip pat išsakė savo nuomonę, kuri dėl dviejų priežasčių yra labai keista. Rusija pareiškė, kad ta aptariama medžiaga Irane buvo pagaminta Irane, neva prieš de, keletus dešimtmečius ir ne, nesanti tokia aktuali. Ir taip pat pasiūlė, kad jei, jei valstybės narės tiesiog uh, rengdamos rezoliuciją prieš Iraną tiesiog uh, jį diskriminuoja. ES laikėsi kitokio požiūrio. Ir norėčiau jums dar kartą pasakyti, kad parlamento rekomendacijų projektas, kurį turime prieš akis, kuris parengtas šią savaitę, tiesiog numato du svarbius dalykus, kurie labai svarbus turint omenyje šią situaciją. Du, vienas A punktas. Ten kalbama apie tarptautinėse vandenyse taikytinas nuostatas susijusias su atominio ginklo neplatinimu. Rusijos federacija pakankamai dažnai ir visai neseniai pasiūlė, kad ta mintis susijusi su teritoriniais vandenimis esanti tik tai e, vakarų idėja. Um. The IEA Secretariat and the EU have expressed the view. Jo, kad tarptautinė tvarka, kuri yra siūloma e, šiuo klausimu, yra tik tai vakariečių išmislas. Ir be to, NPT nuostatos buvo patvirtinus dar kartą IEE e valstybių iniciatyva. Kitas klausimas, kuris atsispinti rekomendacijose 1KK3N. Ten yra sakoma, kad reikėtų paraginti JAV ir Rusiją imtis joms tenkančios atsakomybės susijusiai su atominio ginklo kontrolė ir neplatinimu. Ir tai yra vienas iš svarbiausių prioritetus. Kas vienoje valdyboje vyko? Buvo pasakyta, kad JAV ir Rusija turi suprasti, joms turi būti priimti, e, priminta, kokių veiksmų imasi agentūra dėl atominio ginklo neplatinimo ir kas turėtų būti suprantama kaip brandolinio ginklo grėsmė. Anksčiau JAV ir Rusija šiuo klausimu lyg ir buvo susitarusios. Dabar tokio susitarimo nėra ir todėl amerikiečiai turi pateikti savo e, to brandolinio ginklo platinimo ar neplatinimo koncepciją. Iš tikrųjų yra sakoma, kad Irano uh, atominio ar branduolinio ginklo sodrinimo programa yra būtent atominio ginklo platinimo grėsmės apraiška. Rusija tai vertina visai kitaip. Todėl reikėtų išeiti plačiau negu yra kalbama apie nusiginklavimą ir kai kalbama apie neplatinimo idėją, tai jinai turi apimti daugiau dalykų. Taip pat labai svarbu paminėti jūsų rekomendacijoje 1AA punkte – kur sakoma, kad ES ir toliau įsipikojo dalyvauti GSAP ir ragina Iraną griežtai laikytis įsipareigojimų pagal GSPO. Europos parlamentas įtraukė e, NPT savokas formuluotės į savo tekstą. Tai reiškia, kad pagal NPT mm, reikia taip pat įgyvendinti nuostatas dėl ten numatytų saugiklių. Ir bet koks susitarimas Irano iniciatyvos kitomis valstybėmis ateityje turės būti patikrintas pagal tai, ar laikomasi būtent šitos nuostatos. Europos sąjungoje buvo baiminasi, ar apskritai pavyks išsaugoti, išsaugoti šitą GSPO susitarimą. Vienas dalykas yra susitarimas dėl e, saugiklių ir kitas dalykas GSPO susitarimo nuostatų laikymasis. ES yra didelis informacijos šaltinis ir ES yra sukaupusi daug informacijos apie branduolinio ginklo neplatinimo užmojus. Labai svarbu šitą informaciją dalintis, pavyzdžiui, su Rusija, kad būtų pasiektas bendras vardiklis. Kaip tai ES padaryti, turėtų nuspręsti pačios sutarties šalis. Tačiau norėčiau, kad jūs teisingai mane suprastumėte. Dažnai pastebima, kad 27 dabar ES valstybių e, e, grupiai ir labai sunku susitarti, kadangi yra ES pakankamai valstybių, kurios sėkmingai naudoja brandolinę energiją, o kitos valstybės mano, kad atominė energetika nėra saugi ir tvari. Todėl yra didelių problemų, ypač formuluojant strateginį požiūrį šiuo klausimu. Taip pat neturėtume pamiršti, kad šiuo konkrečiu atveju, apie kurį mes kalbame, ES pozicijos nesiskiria. Visos ES valstybės laikosi vienodo požiūrio ir išsakė jį Junktinėse Amerikos valstijose ir tai yra konsensuso pagrįsta pozicija, kurie nėra jokių užuominų apie skirtingą požiūrį. Taigi šiuo klausimu, Irano klausimu, jūs esate vieningi ir aš raginu, kad šitą vienybę jūs išsaugotumėte ir diskusijose su JAV ir su Rusija ir kad sugebėtumėte spausti šitas šalis, e, šalis sprendžiant šiuos svarbius klausimus. Dėkoju, Klara Portela. Jūs priklausote ISS. Kaip jūs įsivaizduojate? ateitį, kaip tai gali paveikti Europą per vidutinį ir trumpą laikotarpį ir kaip Europą gali sustiprinti šį nusiginklavimo režimą. Ačiū. Pone Lebo, aš taip pat kalbėsiu angliškai. E Mano tema yra ES vaidmuo NPT procese. Kaip žinia, NPT peržiūros konferencija jau artėja ir Aš kalbėsiu apie tuos aspektus, kurių dar neaptarė mano kolegos. Ponas Jipsas konkrečiai štai pavyzdžiui kalbėjo apie Irano klausimą. Taigi, koks būtų ES profilis kaip neplatinimo susitarimo subjekto vaidmuo? ES veikia keturiose sritise. Pirmiausia, Ji dalyvauja išsprendžiant neplatinimo sustarimo krizę, taip pat koordinuoja e, neplatinimo susitarimo veiksmus, taip pat e, skatina e, šio susitarimo platesnį pasirašymą ir naudojimą. Į ES taip pat teikia finansinę paramą neplatinimo ar nusiginklavimo programoms. Kas dėl ankstyvo vertinimo ES vaidmens, pavyzdžiui, koordinavimo NPT srityje bei e, sprendžiant e, neplatinimo krizę. E, tai matome, kad koordinavimas ES geriau pavyksta negu kad sprendimas. 2003 e, e, metais 2000 e, ES savo pačios strategiją neplatinimo parengė. Na, o 2015 metais situacija smarkiai pasikeitė. Europos sąjunga pasirodė kaip visiškai pasirodė kaip neveiksni e, veikėja. Ir štai 15 metais su Iranu nepavyko susitarti. Taip pat 15 e, metais NPT peržiūra irgi nepavyko, Europos Sąjunga čia nekaip pasirodė. Europos Sąjungos ES vaidmuo čia galima būtų įvertinti kaip ir teigiamai, nes valstybių narių e, požiūris e, skiriasi, čia daug e, naujų idėjų yra įnešama. ES e, valstybių grupėje yra ir brandolinių valstybių, pavyzdžiui, Prancūzija. Yra, pavyzdžiui, tokios valstybės kaip Austrija ir Airija, kurios už nusiginklavimą, na, o dar yra e, kitų valstybių, kuriams taikoma brandolinio atgrasimo NATO garantija. ES e, neplatinimo susitarime turi svarbų vaidmenį, nes pateikia savo indėlį, dokumentus, pozicijas. Tačiau tai niekas net, taip vis dėlto nedraudžiama e, valstybėms narėms dalyvauti neplatinimo ir nusiginklavimo procesuose, pavyzdžiui, Lenkija ir kitos valstybės čia dalyvauja, dar yra, pavyzdžiui, mm, koalicijų prieš brandolinius ginklus, e, kuriuose dalyvauja, tarkime, Airija ir kitos valstybės. Taigi valstybės narės gali veikti kaip ES ir dar atskirai individualiai. Na, o kaip būtų dėl ES koordinavimo paskutinėje NPT peržiūros konferencijoje. Nuo to, kai 1995 metais NPT buvo pratesta, ES išmoko parengti savo bendrą poziciją, praktiškai sutarti dėl bendrosios pozicijos, kurią reikėtų e, atstovauti NPT. 1995 metų konferencijoje ES pristatė bendrą poziciją E, ją sudarė vienas puslapis esminių dalykų. 2000 metais taip pat nutiko, o 2005 metais dokumentas jau buvo keturių e, puslapių, bendras pozicija buvo keturių puslapių, o 2010 metais bendra ES pozicija jau sudarė šešis puslapius rekomendacijų. Taigi matome, kad e, keičiasi ES e, pozicija, daugiau klausimų yra apriepiama. Nuo 2015 metais ES nesutarė dėl bendros pozicijos. tarybos e, išvadose tiesiog buvo apie tai kalbama. Tačiau, kaip žinia, bendra pozicija yra teisiškai privalomas dokumentas, o tarybos išvados yra daugiau politinis dokumentas. Ir be to tarybos e, išvadų dokumentas yra silpnesnis dokumentas negu kad bendroji es pozicija, oficialioji bendra pozicija. Na, o dabar dėl mums labiausiai rūpino, rūpino klausimo, ką ES gali padaryti tam, kad sustiprintų NPT procesą ar kad e, remtų jį. ES tikslas būtų štai koks. Ji nori išlaikyti visą neplatinimo sustarimą visus jo, per, jo perimetru. Ir kaip žinia, e, tas NPT e, turi silpnųjų pusių, todėl būtina ES čia e, pateikti paramos e, NPT procesui strategiją per ateinančią peržiūros konferenciją. Taigi, ką čia galima padaryti, 2015 metais e, paaiškėjo, kad ES nėra vieninga nusiginklavimo srityje. Vidinis e, koordinavimas ES turėtų tęstis, tai yra labai naudingas darbas, taip e, valstybės narės ieško kompromiso ir tai neturėtų būti E, kvestionuojama. Be to, ES turėtų dirbti labiau selektyviai, padaryti bendrus pareiškimus, bendrąją poziciją konferencijoje. Ir reikia čia teikti tokius pasiūlymus, kurie turėtų pridėtinės vertės procesui. Jeigu tokios pridėtinės vertės nebūtų, Tai tiesiog būtų tiesiog ta NPDI kompromisinis variantas palaikyti arba naujosios darbo tvarkės koaliciją palaikyti galėtų būti irgi sprendimas. Kitas aspektas, apie kurį turėtų kalbėti Europos Sąjunga, jeigu ji norėtų naudingiau prisidėti prie NPT, Čia būtų jau rekomendacija valstybėms narėms galbūt, o ne Europos Sąjungai. Taigi reikėtų paieškoti modus vivendi su uždraudimo susitarimu. Humanitarnis susitarimas buvo 15 metų proceso dalis. uždraudimo susitarimas taip pat, kaip žinia, 15 metais buvo patvirtintas. NPT narėms tas susitarimas galėtų būti kaip ir paskatinimas dalyvauti procese. Švedija pristatė tą stepping stone požiūrį, o tai jau galėtų būti tų e, ankstesnių e, procesų e, pasiekmi. Tai reiškia, kad NPT ankstesnės narės yra pasirengusios ieškoti progreso šioje srityje. Dažnai priimant sprendimus yra neatsižvelgiama, kad um, ES valstybių narių įvairovė kaip ir e, suponuotų, kad jos palaikytų tuos vadinamasias skėčio šalis. E, Dėkoju. Merci beaucoup. Uh, enfin, je vais donner la... Dėkoju. Daktarė Rebeka Johnson dabar pasisakys. Ji irgi dirba branduolinio nusiginklavimo srityje. Jūs išdėstysite savo nuomonę, kaip vyksta branduolinis nusiginklavimas ir kokie mitai vyrauja pilietinėje visuomenėje. Ačiū labai. Labas rytas. Aš norėčiau šiandien pakalbėti su jumis kaip besididžiuojanti europietė. 75 metais aš e, dar būdamas studentė prisimenu, kaip e, Junktinė karalystė nusprendė prisijungti prie Europos Sąjungą, o dabar man širdį drasko šitas sprendimas. Tenka apgailestauti, kaip arogantus politiniai lyderiai žaidžia politinius žaidimus, nesuprasdami, kokios tų žaidimų pasiekmės. Pasiekmes gali būti nekontroliuojamos. Neturėjo Junktinė karalystė išstoti iš ES, bet tai vis dėlto įvyko. Tai turėkite omenyje, kai klausysitės mano pastabų apie branduolinę ginkluotę. Aš pakalbėsiu apie keturius svarbiausius aspektus, kiti kolegos kalbėjo kiek išsameu apie du iš jų, todėl pristatysiu juos netaip e, mm, giliai. Vienas iš tų aspektų yra NPT. Nuo 24 metų aš dalyvau visuose NPT posėdžiuose, parengiamuosiuose ir konferencijose. Todėl aš matau visą bendrą vaizdą. 700 metais įsigaliojo šita sutartis, tuo metu buvo penkios valstybės steigėjos ir Sovietų sąjungoje ir Amerika dalyvavo toje sutartyje. Praėjus 50 metų brandolinio ginklo apimtys padidėjo. Tačiau šitie pajėgumai ir toliau priklauso JAV ir Rusijai. Ir devynios brandolinės šalys lyderės, kurios tiesiog gali pasirinkti imtis šito ginklo ar nesijimti. Taigi devynios pagrindžiausios valstybės. Žinoma, pats apvinčių mažėjimas yra sveikintinas dalykas, tačiau iš humanitarnių pozicijų vertinant padidėjęs, padvigubėjęs tų brandolinių valstybių skaičius leidžia manyti, kad rizika, kad tas ginklas bus panaudotas, tampa daug didesnė. Mano manimu, reikia atsiminti kai kuriuos dalykus, nagrinėjant iššūkius, perspektyvas, ypač po 99 metų, kai NPT tapo pastove galiojančią sutartimį. Labai svarbu atsižvelgti į šeštą straipsnį, kuriame yra nuostatos dėl nusiginklavimo iš esmės mes grįžtame prie to epocho, tos epochos, kai vyko karinės, brandulinės ginkluotės varžybos tarp Sovietų sąjungos ir JAV. Tas įsipareigojimas imtis nusiginklavimo buvo įformintas prieš 15 metų, buvo numatyti įvairiausi atskaitos taškai, terminai ir taip toliau. Parlamento rekomendacijose labai svarbu, kad yra priminama, jog įsipareigojimai buvo prisijimti tų pagrindinių valstybių, tačiau jie niekaip taip ir nebuvo įgyvendinti. Todėl reikia ir tai matyti bendrame kontekste. Suvokiant, kad yra prezidentas e, Trumpas ir Putinas, kurie arba pas, pažeidinėja sutartis, kurias patys pasirašė, arba tiesiog e, atsisako E, laikytis tų teisinių sistemų, kurios yra privalomos pagal jų pasirašytas sutartis. Taigi, tokiame konteksteme, to kontekste mes veikiame. O dabar į 21 metų biudžetą JAV Trump siūlymu yra numatyta daugiau lėšų būtent ginkluotėjai kurti. Ir be to e, yra kalbama apie tai, kad bus kuriamos naujo tipo viršgansinės raketos. Taigi turime jau įprastinius ginklus ir tas viršgarsinės raketas ir taip pat uh, tam tikras mišres raketas, kurios dabar yra testuojamos ir tai pateks į naujos kartos ginklų kategoriją. Devyniasdešimtaisiais metais, kai aš buvau žaliųjų aktyvistė pasisakanti už e, e, NTP sutartį, kad būtų kontroliuojamas branduolinis ginklas ir taip toliau. O dabar JAV konkrečiai yra kalbama apie to žemesnio, žemesnės prokstamos galios ginklus. Apie e, atitinkamas šių ginklų modifikavimo programas. Iš tikrųjų labai gerai, kad šitos galvutės yra mažesnės, o ne e, e, šimtus, e, šimtus kilotonų, perinama prie kelių kilotonų. Tačiau kaip ten bebūtų, tai reiškia, kad brandolinis ginklas gali būti dažniau panaudojamas. Atgrasimui branduolinis ginklas netinka. Ir politiniai lyderiai, ko gero, patys netiki, kad tai yra atgrasimui skirta priemonė. Mes taip pat tuo netikime. Taigi naujos kartos brandolinių ginklų kūrimas nereiškia, kad sustiprinamas koks nors atgrasimo elementas. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad brandolinis ginklas nebūtų vėl įras, išrastas, įdėktas kaip priemonė e, malšinti konfliktus. Šaltasis karas parodė, kad karinis e, brandolinis ginklas niekada nebus ta priemonė, kuri padės išvengti konfliktų. Taigi ir senos, ir naujos kartos brandolinė ginkluotė yra dislokuojama kai kurios ES valstybėse narėse, kurios yra ir NATO narės. Pentagonas nekartą sakė, kad kyla problemų ir dėl programinės įrangos. Ir tai yra papildoma rizika šioje srityje. Bet to reikėtų turėti omeny, koks pavojus galėtų kilti e, e, žmonijai, aplinkai. Iš tikrųjų, Makronas neseniai suformulavo savo naujus užmojus, o e, parlamentas turi tęsti savo veiklą tiesiog priimdamas rezoliucijas, dirbdamas teisėkuros darbą, kad būtų sukurtos saugumą užtikrinančios sistemos, kontrolės sistemos. Aš esu paskutinė kalbanti ir kodėl galbūt man prireiks daugiau negu 10, mažiau negu 10 minučių, Kaip ten būtų, labai svarbu dar kartą paminėti, koks lemtingas yra šeštasis MTP e, straipsnis. Labai svarbu pasimokyti iš ankstesnių sutarčių, cheminio ginklo nenaudojimo sutarties MPT ir taip toliau, atsižvelgti į e, humanitarinio poveikio E, galimybę atsižvelgti į tai, koks poreikis, kaip saugumo poreikį supranta gyventojai. Taigi labai svarbu užpildyti NPT sutarties tam tikras saugumo uh, spragas. Ten preambulėje sakoma, kad uh, šitos e, sutarties e, uždavinys vengti brandolinio ginklo kūrimo. Pagal šią sutartį yra griežtai draudžiama naudoti e, brandolinį ginklą kaip atgrasimo priemonė, kaip grasinimo priemonė. Ir aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad šitie draudimai yra patys svarbiausi pagal šią sutartį. Tačiau ten yra kalbama ir apie tarpusavę paramą. Ten kalbame apie draudimą, pagalbą, paramą, draudimą gaminti, platinti, įsitraukti į pan... brandolinio ginklo platinimo ir kūrimo veiklą valstybės privalo laikyti sutarties nuostatų, atsižvelgiant į bendrovių įmonių, kurios veikia toje valstybėje prioritus. Dėl šitos sutarties įsigaliojimo, dėl parašų ir ratifikavimo, aš manyčiau, kad galima tikėtis visų šitų procesų pabaigos iki 20 metų pabaigos, tačiau reikia suprasti, kad vyks darybos tarp valstybių, kurios e, turi brandolinį ginklą, kitos, kurios neturi brandolinio ginklo, taigi yra pakankamai daug darbo, kurį reikės nuveikti. Ir galiausiai aš norėjau pasakyti dar kartą, kodėl šitos sutartys yra labai sutartys. So ne tik nusiginklavimas arba sutartis dėl nusiginklavimo, bet apskritai, kodėl sutartys šioje srityje yra labai svarbios. Kokia jų nauda? I understand, but I, I, I think I only had, had, had 10 minutes at this point. So I have a number of things that I hope there will be possible to talk about. Aš dar ketinau pakalbėti ir apie tai, ką piliečiai parlamentas galėtų nuveikti, kad galėtų išreikšti paramą e, NPT e, rengiamai konferencijai 20 metais, kadangi dabartinė įvykių raida yra, yra tikrai kelianti didelę grėsmę. Labai ačiū už įdomius pasisakymus, už tokias įvairias pozicijas, kurias pristatėte, tačiau čia ne universitetas ir nevyksta paskaita, čia parlamentas, e, tiesiog reikėtų išklausyti parlamentarų, ką jie nori pasakyti, kokius klausimus užduoti. Aišku, dabar kaip galima dirbsime labiau interaktyviai. Dabar kalbės pranešėjas e, dėl neplatinimo klausimais. Ponas Venmikser. Klausimų daug, pabandysiu apsiriboti konkretesniais, nes žinau, kad laiko turime nedaug. Dėl konsensuso pozicijos es valstybėse narėse, dėl civilinės NPT dalies Aš e, buvau ministras savo šalyje, esu sėdėjęs ir prie tarybos dėrybinio stalo. Turiu pasakyti, kad tai yra daugiau vyriausybinės, tarp vyriausybinės e, srities klausimas. O štai e, Mm, mes parlamente e, nesame e, ribojami tarybos e, išvadų, taigi mes čia laisviau galime kalbėti. Tačiau dabar dėl civilinio naudojimo srities. Štai šiame parlamente vyksta diskusijos kurios e, šiek tiek sutaptų ir su neplatinimo diskusija. Dar nepamirškime, kad egzistuoja ir aplinkosaugos klimato naratyvas, kuris irgi yra vienas iš šio parlamento prioritetų. Kartais tos diskusijos kaip ir šiek tiek e, užgožia NPT diskusijas. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip civilinio NPT panaudojimo dalis e, prisideda prie neplatinimo tikslų. Kartais, nepaisant to, kad CO2 nėra išmetamas, vis dėlto kaltinamas e, ir e, civilinis brandolinis panaudojimas, nes tai gali sukelti pavojaus aplinkai. Dabar kitas klausimas dėl bandymų stigmatizuoti visus brandolinius ginklus. Pavyzdžiui, net jeigu ir nėra kertamasi su NPT režimu. Aš sakyčiau, kad nereikėtų kurti priešpriešos tarp e, penkių brandalinių valstybių ir NPT. Aš manau, kad e, NATO štai pavyzdžiui irgi, nepaisant to, kad sako, jog yra už, pra, prieš brandolinius ginklus, pati turi jų. Taigi gerai būtų turėti demokratinę brandolinę valstybę, kuri galėtų kovoti už pasaulį be brandolinių ginklų. Dar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponia Kein. Dėl tų 80 procentų jaunimo pasisakančių prieš brandolius ginklus. Manęs tai nestebina. Ar Galima čia išskirti, pavyzdžiui, ES visuomenės nuomonę ir sakyti, kad ji nebūtinai atitinka, tarkime, Rusijos visuomenės nuomonės. Ačiū dabar žodis Guė Mik Wallace. Paprašysiu kolegų nekalbėti ilgiau nei pusantros minutės, kitaip neturėsime laiko atsakymam išgirsti. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymus, labai įdomu buvo jų klausyti. Keletas trumpų klausimų poniai Andželai ir ponus Hibbs, ir ponui Hibbs, kurio vardo nepamenu. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie eskalavimą dėl e, išlaidų brandoliniams ginklams. Ar galima būtų palyginti JAF ir Rusijos čia išlaidas? Kitas dalykas, iš kur dabar tas spaudimas padidinti išlaidas brandoliniams ginklams? E, Štai pavyzdžiui, dažnai, e, tarkime, gynybos rytyje e, patiriamas spaudimas daugiau išlaid, išlaidauti iš, e, brandal, iš pramonės. Ar pavyzdžiui, ta nauja bomba ar be JAV dar e, kažkokios kitos valstybės to imtųsi, ar tai gali būti plačiau naudojama, kitaip tariant. Toliau JCPOA. Viena narė pasitraukė. Ar jūsų manimu, europiečiai čia gali kažką padaryti, ar negalėtų jie vis dėlto daugiau nuveikti, kad ir be JAV. Na ir mano galutinis, paskutinis klausimas dėl neplatinimo ir to, kas nustato taisyklės. Kaip čia jums situacija atrodytų? Ačiū dabar Renew Europe vardu, ponas Grūseliai. Ačiū pirmininkė. Klausimas čia paprastas, bet atsakymai netokie paprasti. Pasaulyje dvi pozicijos yra. Vieni sako, kad neplatinimo sustarimas veikia, kiti sako, neveikia, o realiai atsakymas kažkur tarptų dviejų stovyklų. Be to, Pasitraukti iš susitarimų labai paprasta. NF buvo sunaikintas susitarimas, susitarimas su Iranu irgi, bet klausimas dabar štai koks. E, naujų susitarimų siekti yra labai sudėtinga. Aš suprantu, ko yra bijomasi tų diskusijų dėl neplatinimo susitarimo metu. Uh, Visi bijo, kad e, viduriniai rytai taps brandaliniu regionu, Iraną paseks į Saudo Arabiją, Junktinė Arabų Emiratai, dar ir kitos valstybės. Nepamirškime, pavyzdžiui, Pakistanas eksportuoja brandolinės technologijas. Tačiau Europoje klausimas būtų štai koks. Kaip e, reikėtų naudoti atgrasimo ir uh, E, kita vertus pasitikėjimo stiprinimo priemonės. Pats atgrasimas, ko gero, nebus pakankamas. Mes patys tai matome. Jeigu kita pusė kitaip suvokia situaciją, tai tada kyla pavojus, kad atsiras brandolinis ginklas, pavyzdžiui, Rusija, Kinija, JAV. Mhm dabar, taip sakant, ramiai, tyliai ginkluojasi. Viršgarsinės raketos, trumpatstumo raketos. Štai dabar brandolinio ginklo gale didė, padidėja. Ir uh, Štai pavyzdžiui, prieš 10-15 metų e, kilometrais tai buvo matuojama, o dabar jau metrais. Be to, nepamirškime, kad Iranas ir kiti galvoja, kad jeigu jie turės brandolinį ginklą, užsitikrins saugumą. Taigi dabar kyla klausimas, kaip juos įtikinti, kad jie bus saugus ir be brandolinio ginklo, ir be to, kaip juos atgrasyti nuo uh, E, brandolinio ginklo kūrimo. Ačiū žaliųjų vardu, pono Satori. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, ačiū ekspertams už pasisakymus. Visada labai įdomu jūsų užklausyti tokiais sudėtingais ir svarbiais klausimais. E, mane nustebino argumentai dėl civilinės uh, brandolinės energijos ir aplinkosaugos. Manau, kad brandolinės energijos dalis energetikoje labai nedidelė, bet to mums reikia daugiau nei 10 metų, pavyzdžiui, parengti e, e, brandolinius sprendimus. Manau, kad brandolinė energija neišgelbės klimato. Pavyzdžiui, Prancūzijoje tai buvo visiška nesėkmė ir ko gero e, E, vienintelis lobistų ginklas yra tas žaliasis kursas. Manau, kad trečiasis ramstis dabar pavojuje. Iranas karinį brandalinį ginklą iš, pagamino besiremiant e, civilinę programą, Izraelis, Indija taip pat pradėjo nuo energi... civilinio panaudojimo. Taigi man tas trečiasis ramstis įdomus būtų, ką ekspertai apie mano. Ir ar nėra taip, kad pradėjus nuo civilinio panaudojimo, kai kuriuose šalise perinama prie karinio brandolinės energijos panaudojimo? Uh, Na ir dabar dėl politinių sprendimų. Tian su TNP ar nėra taip, kad nesuderinami? Ar nėra taip, kad čia e, nesuderinamumas egzistuoja tarp šių dviejų režimų? Taigi aš norėčiau, kad ekspertai man labai tiksliai atsakytų, ar nėra čia prieštaraujančių nuostatų tarp straipsnių. Ponui Bacesku dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Aš vieną pastabą ir klausimą norėčiau užsakyti. Pirmiausia pastaba. Dėl civilinio brandolinės energijos panaudojimų. Jeigu mes norime, kad žalesis kursas pavyktų, tai ko gero be brandolinės energijos nepavyks to padaryti. Mes negalime pašalinti brandolinės energijos, vandelinio technologijų elektros gamyboje. Na, o kas dėl karinio panaudojimo. Ko gero didžiausias pavojus e, kyla dabar. Mes toleruojame Iraną, nepaisant to, kad, kaip jau čia buvo pasakyta, buvo žinoma, kad jie nepateiks įrodymų, kad jie ne, nevykdo karinės programos. Susidarius tokiai situacijai, manau, kad demokratinės valstybės negali leisti tokiai valstybei kaip Iranui plėtoti brandolinius ginklus naudojant brandolinę energiją. Aš manau, kad tokią klaidą jau padarėme su Šiaurės Koreja. Dabar klausimas mano. Susiklošius tokioms aplinkybėms, kai Iranas nesilaiko įsipareigojimų. Beje, aš e, esu įsitikinęs, kad amerikiečiai teisų šioje srityje, kaip tarptautinė bendruomenė gali sustabdyti šią programą Irane. Kaip mes galime sustabdyti tokią programą? Ko gero vien tik konferencijų nepakaks. Dėkoju. Ačiū jums leidus, dėja mums laiko mažai, liko 10 tik tai minučių atsakymams išklausyti. Taigi aš dabar Irano klausimus siūlyčiau e, palikti kitam darbo tvarkės punktui, kuris būtent tam ir skirtas. Ir dabar siūlyčiau tiesiog e, padiskutuoti apie uh, civilinį brandolinės energijos panaudojimą. Kaip žinia, prelegentų požiūris išsiskiria irgi. Buvo klausimas keltas dėl jaunimo vertinimo, kaip yra už ES ribų. Buvo klausimas dėl išlaidų kariniai brandoliniai, karinėms brandoliniams programoms e, Rusijoje ir JAV. Taip pat e, mažieji brandoliniai ginklai vadinamieji, buvo jie čia paliesti. Ir dabar dėl TNP ir kito režimo palyginimo. Tai buvo tokie klausimai, liko maždaug 10 minučių. Pradėsiu galbūt nuo Angelos Ken, nes būtent jai buvo keltas klausimų užduota. Labai trumpai atsakysiu į piliečinių teisių ramstį. Tai labai svarbu besivystintoms valstybėms Labai svarbu teikti informaciją ne tik apie branduolinį ginklą, bet apie medicinos įrangą, izotopus ir taip toliau. Prezidentas Obama savo laiku organizavo brandolinio ginkluotės saugumo konferenciją. Tiesiog buvo bandoma e, ne tik tai izoliuoti, kiek padėti, priversti Iraną ir taip pat Kazakstanas įsteigė tam tikrą fondą, kuris padėtų uh, Iranui nesinaudoti tuo brandoliniu ginklu, taip pat e, numatė izotopų naudojimo programą. Iš 12-13 medžiagų susijusių su brandoliniu ginklu, tik tai viena medžiaga yra civilių rankose, visa kita yra karinių pajėgų rankose. Dabar labai svarbu suprasti, kad pavyzdžiui artimuosiuose rytuose yra brandolinio ginklo kūrimo grėsmė. Tačiau reikia prisiminti ir tokias valstybės kaip Saudo Arabija, kuri tiesiog nenori įsigyti prisodrinto Irano, urano, jinai pati jį sodrina. Taigi čia labai svarbu vėl laikytis sutarčių nuostatų. Tokio požiūrio laikosi ir Junktinės Amerikos valstijos. Tačiau dauguma ES valstybių, manyčiau, vieningai pasisakys prieš e, Saudi Arabijos e, programą sodrinti uraną pačioje šalyje. Izraelis niekada nepripažino, kad turi brandolinį ginklą, tačiau visi žino, kad toks ginklas šioje šalyje egzistuoja, nežinia kokio kalibro. Ir kalbant apie NPT, reikėtų prisiminti, kad jeigu būtų daromas Indijai, Pakistanui e, ir Saudo Arabijai, tai jos turėtų prisijungti prie NPT sutarties. Todėl mes nežinome, kaip viskas rutuliuosis toliau. Kita problema. Tiesiog e, prezidentas Trumpas e, bendradarbiaudamas, dėrėdamasis su Saudo Arabija, puikiai supranta, kad jis derasi su branduolinė valstybė. Nes neturime išsamios informacijos apie, apie tikrąją situaciją, pakankamos informacijos. Kas dar norėtų kalbėti trumpai, galbūt atsakysite į iškeltus klausimus, kolegos Atsakysiu klausimą dėl trečiojo ramščio. Reikia turėti omenyje, kad diskusijos dėl trečios, trečiojo ramščio yra susijusi su kai kurių valstybių abejonėmis dėl to, ar pakankamai suformulavo savo lūkesčius ES šioje srityje. Tačiau kitas dalykas, reikia suprasti, kad kai kurie klausimai yra akivaizdžiai suformuluojami, imluoti ir reguliuojami pagal branduolinio ginklo neplatinimo sistemą. Kadangi labai svarbu užtikrinti branduolinį saugumą, bet šitie klausimai būtent tie kurie labiausiai vienyje ES, kadangi visas valstybės supranta, kad reikalinga vieninga sistema, kuri leistų kontroliuoti tam tikros valstybės brandolinės galias. Taigi šitoje srityje yra pakankamai didelė ES valstybių narių vienybė. Buvo paminėta Saudo Arabija. Prieš tai buvo pateiktas klausimas dėl brandolinio brandolių panaudojimo mm, taikingiams tikslams. Per pasosius 20 metų stebint Irano veiksmus, reikia konstatuoti, kad apskritai nebuvo sukurtos kokios nors naujos technologijos skirtos e, panaudoti branduolius, e, atomą e, taikingiems tikslams. Tai pasakytina ir apie urano sodrinimą. Iš tikrųjų, Irano urano sodrinimo programa ir yra tas labai sudėtingas reiškinys, kuris yra stebimas. Todėl ES visuomet kelia klausimą dėl NPT, ypač kai reikia identifikuoti technologijas ir nustatyti sąlygas, kurių laikantis tos technologijos turėtų būti panaudojamos. Taigi technologijų, jų panaudojimo dalykai turėtų būti apibrėžiami sutarties šalių. Sutarties šalis kol kas nepasuko šiuo keliu, Ir todėl manau, kad ES, būdama unikali sąjunga, galėtų prisidėti ženkliai prie šitos e, diskusijos šių procesų kontekste. O kitose klausimuose taip pat buvo teiraujamasi apie e, e, atomo panaudojimą taikos, taikingiems tikslams. ES tikrai yra pakankamai veiksni, tačiau ji turi būti labai atidė, dėmesinga, kadangi ekonomikos subjektai Europoje baiminasi ES sankcijų. Nematau kokio nors e, e, išganingo sprendimo. Tačiau kita vertus reikėtų prisiminti, kad pasarosius penkerius metus pavyko pažaboti Iraną. O dabar reikia pažvelgti į priekį, galvojant, kad gali atsirasti papildomos trinties. Atsiprašau, kad aš turiu jūs nutraukti, laiko nebeturime. Ir kolegijai žodis suteikiamas keliom minutėm, kadangi mes turime tęsti darbą pagal darbo atvarkę. Iš tikrųjų labai svarbu, kad neplatinimo ir draudimo sutarčių nuostatos tarpusavyje dėrėtų. Yra šiokios tokios ne atitikti, atitikties. a été élaboré afin de développer les traités de nos problèmes. Taigi galite su jais susipažinti čia, daug skaitimo nebus, gal tik po pusvalandį jiems abiems perskaityti, tai užtruks. Ačiū. Dėl kaštų klausimo. 23 procentai Trumpo biudžete numatomas padidinant e, karinėms reikmėms. tą reikia turėti omenyje, kai kalbame ypač apie viršgarsinės raketas. Aš NPT kontekste minėjau šeštąjį straipsnį ir kalbėjau apie atominio ginklo panaudojimas humanitarinės pasiekmes, ypač turint omenyje 2010 metų konferenciją kurios metu buvo derimasi dėl draudimo sutarties nuostatų. 102 valstybės, be kitako ir ES valstybės, Niderlandai, Švedija, Austrija, Airija pasirašė šitą sutartį. Ir akivaizdu, kad šitas šalis yra šios sistemos dalyvės ir reikėtų ko gero pažvelgti, kaip nuo 68 metų visa ta sistema išsiplėtojo. TPNV sutartis 68 metais yra nauja, buvusi nauja sutartis, tačiau jinai buvo išplėtota ir tai, ką jūs pasakėte, iš tikrųjų yra teisinga. Mes remiamės duomenimis iš pasaulinės e, atominių pajėgumų agentūros e, duomenų banko. Kinija, pavyzdžiui, lyg tai kūrė naujas technologijas, kad galėtų gaminti atominę energiją. Tačiau kita vertus reikia pagalvoti apie klimatą. Mes turime daug ką pakeisti, be, beje beveik viską iš esmės. Tiesiog ta energija, kuri yra gaminama, jau ir taip turėtų būti ribojama ir nereikėtų galvoti apie naujus papildomus pajėgumus. NPT ketvirtasis straipsnis buvo pritaikytas kaip sistema siekiant priversti kai kurias valstybės neplatinti branduolinio ginklo. VMD yra dar viena sutartis, kuri bus labai svarbi susitikime New York'e. Dėkoju visiems už jūsų pastabas. Mes mm, balsuosime vėliau dėl jūsų rekomendacijų, tačiau aš manyčiau, kad mes galime lygiomis teisėmis mm, diskutuoti uh, E, ir ateityje. Ir aš labai atsiprašau, kad aš jūs truputį skubinau, kadangi šita tema yra labai išsamei ir mes turėjome aptarti visus klausimus iki mums mūsų turimo laiko pabaigos.